E, proszę Państwa. Ponios ir ponai. Pagal 12 parlamento darbo tvarkos taisyklių taisyklę bei pagal kitas galiojančias taisyklės noriu padaryti jums pranešimą ir pristatyti kandidatus į Europos parlamento vadovo postą. Ir pagal 12 taisyklę kitų klausimų darbo tvarkėje šiandien nėra. Taigi, sulaukiau šių kandidatų sąrašo į Europos parlamento pirmininko postą. Ponas Nirždėva. Gal galėtumėte atsistoti, kolega? Ponas Dėva.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 Europos parlamento sudėti rasite šios dienos posėdžio protokole ir tuo šiandienos protoko... posėdis baigiamas pagal darbo tvarkos taisyklės. Ačiū ir susitiksime visi rytoj balsavime, kuomet rinksime Europos parlamentą.